Turime darbo atvarkę šios dienos e, popietės posėdžio, galime ją patvirtinti. Aš tikiuosi, kad visi jau susirinko ir dabar norėčiau pasveikinti poną Beletskį, Baltarusijos aktyvistas, žmogaus teisų centro Vesna vadovas. Birželio 21 dieną panas Bereckis buvo išleistas iš kalėjimo, kur kalėjo beveik trejus metus. Mes nekartą reikalavome, kad jūs būtumėte paleistas iš kalėjimo ir dabar pagaliau mums. Na štai e, džiaugiamės, kad e, jūs laisvas, e, panas Beleskis buvo nominuotas Sakarovo premijai už minties laisvę ir aš parlamento vardu norėčiau Jūs pasveikinti, vanas Beletskė. Džiaugiuosi, kad Jūs čia dalyvaujate kaip laisvas asmuo. Mes tikrai gerbėme Jūs už drąsą. Kitas darbo tvarkės punktas. Tarybos ir komisijos pasisakymai Dėl Italijos, pirmininkančios Italijos darbo programos, aš noriu dabar pasisveikinti su Italijos ministru pirmininku.